E, vietos vystomąją veiklą atsižvelgiant į, į e, dabartinius e, finansinius ir ekonominius sunkumus, kuriuos išgyvena Europa. Ačiū, baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Dabar pagal darbo tvarkę. Pono Mitchell pranešimas vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė ir žodis pranešėjų keturias minutės. Dėkuoju. Pirmininkė, ES vystojamojo bendradarbiavimo priemonė yra labai galinga priemonė. 2007-2013 metais ES buvo iš biudžeto skirta maždaug 17 milijardų eurų e, siekti tūkstantmečio vystimosi tikslų, tvirtinti demokratiją partnerėse šalyse. Ir parlamentas labai atkilai stebėjo, kaip naudojamos lėšos, kaip e, laikomas siekiama tikslų. Komisija pateiks pasiūlymus vėliau šiais metais dėl kitų e, finansavimo priemonių išorės veiksmams po 2013 metų, kaip tai turėtų atsispindėti naujoje e, daugiametėje finansavimo programoje. Ir dabar imtas iniciatyvos pasižiūrėti, ko galime pasimokyti iš dabartinės savo patirties ir kaip e, patobulinti mūsų veiklą ateityje. Mes vadovavomės e, keletų svarbiausių priemonių. Mums reikia finansavimo priemonės, kuri būtų skirta e, skurdui mažinti, kaip kad apibriešta Lisabono sutartyje. Ir tai būtų skirta tik besivystančiams šalims. Reikia taikyti E, priemonės ir e, labai jas glaudžiai derinti su oficialia parama vystimuisi. E, kvota turi būti kur kas, kur kas griežtesnė negu dabartinė oficiali parama vystimuisi. Bet labai svarbu yra ir kitos bendradarbiavimo E, formos bei bendradarbiavimas su kitomis šalimis, pavyzdžiui, vidutinių pajamų šalimis. Bet tam reikia taikyti kitas priemonės, reikia didinti skaidrumą ir taip pat e, apsaugoti e, savitumą vystomojo bendradarbiavimo. Mes turėtume apriboti įvairias priemonės ir reikia numatyti, kad 20 procentų finansavimų pagal geografinės programas būtų skirti svarbiausiems sektoriams kaip sveikatos apsauga ir švietimas. Būsima priemonė taip pat turėtų e, būti ger, geriau integruoti klimato kaitos, aplinkosaugos dalykus. Reikia taip pat e, siekti, kad būtų įdėktos šalyse e, ypač vidutinių pajamų šalyse sąžiningos teisingos mokesčių sistemos. Tai yra labai svarbu mažinant skurdą ir priklausomybę nuo išorės pagalbos. E, priemonė e, reikia skirti pakankamą finansavimą, reikia realiais terminais padidinti finansavimą busimojoje daugiametėje e, finansavimo programoje ir reikia numatyti, kad visuotinai būtų taikomas 0,7 procentai bendrųjų nacionalinių pajamų oficialiosios paramos vystimusi. Reikia taip pat kalbėti apie būtinybę komisijai ir valstybėms narėms bendradarbiauti. Reikia veikti pagal bendruosius strateginius dokumentus. E, maždaug 6 milijardus eurų ES skiria ir reikia, kad tos lėšos būtų panaudotos veiksmingai. Įsivaizduokite, ką galima su jomis padaryti. E, parlamentas, priimant sprendimus dėl naujų priemonių, turi turėti galimybę pasisakyti ir tai numato atitinkamas sutarties straipsnis, kurio reikia laikytis. E, prasidės e, dėrybos dėl naujosios kartos vystomosios priemonės greitai ir aš tikiuosi, kad parlamentas pritars vystomo, vystimosi komiteto pasiūlymams Mes e, teikėme pasiūlymus e, ir iš savo patirties žinome, kad galima apjungti įvairias priemonės. Mes e, praeitie į vieną sujungome 14 priemonių, taigi reikia veikti taip, kad tos priemonės būtų veiksmingos. Ačiū. Ačiū ponui Mitchell, prasidės spontaniškos diskusijos, žodis poniai Basesku. Prašau. Eradicarea sărăciei este un obiectiv. Ačiū, ponė pirmininkė. Būtina e, tinkamai panaudoti vystomai bendradarbiavimą, kovai su skurdu. Šis instrumentas priemonė pasiekti tūkstantmečio tikslų. ES čia turi prisimti tikrai didesnę atsakomybę. Reikia geriau įsiaiškinti geografinius ir e, teminius prioritetus šiam instrumentui, tai leistų jį panaudoti veiksmingiau. E, grupėms, kuriuoms reikia papildomas apsaugos, besivystančios e, valstybės, gimstančios ekonomikos turėtų būti įtrauktos į prioritetinius remiamų šalių tikslų. MVI bei privati rinka turi būti skatinama besivystančiose šalyse. Tai padės užtikrinti mažesnės šių šalių priklausomybę nuo pagalbos iš užsienio ir sustiprins šių šalių ūkį ir situaciją. Ačiū, ponė Vasesku. Žodis poniai Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. ES gali padėti besivystančioms šalims, gali padėti kovoti su skurdu, gali padėti pasiekti tūkstantmečio tikslų. Būtina e, galvoti ir apie pagalbą besivystančioms šalims kovojant su klimato kaita. ES jau imėsi daug veiksmų įvarsias rytise, kova su klimato kaita, e, miškų valdymas, jūrų išteklių valdymas ir taip toliau. Šeštaisiais metais buvo sukurtas e, Europos energetikos ir energijos efektyvumo e, fondas. Skatinama tokiu būdu investicijos besivystančios šiose šalise į atsinaujinančią energetiką, žalėją energetiką. energetiką kuriami e, žalios plėtros mechanizmai, valstybės e, tokiu būdu gali pasinaudoti. E, Dadėja pirmininkas nutraukė kalbėtoje, žodis poniai Zaborskai. Prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Mūsų kolega Mičelas yra puikiai e, žinomas vystimosi komiteto ekspertas ir būtent todėl aš esu dėkinga jam už parengtą pranešimą. Norėčiau akcentuoti keletą dalykų ir ypač pakalbėti apie subsidiarumo principo įgyvendinimą. Didžiausia dovana, kurią, kurią galime pasiūlyti, tai nėra pinigai. Europos Sąjunga savo e, vystamai pagalbai e, skirtų biudžetų pasiekė tikrai svarbių tikslų. E, Todėl būt, turime galvoti apie tai, ką mes galime pasiūlyti žmonėms. Mes tur, galime reikalauti, kad būtų paisoma žmogaus teisių. Taip pat ir žmogaus teisė e, į savo žmogaus teisė vystytis ir teisė vystimosi kultūrą. Ačiū. Spontaniškas diskusijas užbaigs ponė Dančila. Președinte, doamna comisar, așa cum a subliniat și raportorul. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Kova su skurdu yra vienas svarbiausių vystomojo bendarbiavimo finansavimo instrumento tikslų. Šį instrumentą ES sukūrė tam, kad galėtų teikti pagalbą besivystančiams valstybėms. Tačiau tam instrumentui iškilo naujas iššūkis. Mums tenka e, spręsti sausros, maisto produktų krizės, taip pat e, spekuliavimo tarptautinėse maisto produktų rinkose problemas. Reikia kad Europa prisitaikytų prie pasikeitimų šiuose rinkose. Tačiau mes turime nepamiršti svarbiausių tarptautinių tikslų šioje srityje, kurios ir apsprendžia šis instrumentas. Europos parlamentas privalo paremti Europos komisijos pastangas, kad e, mes toliau galėtume vykdyti vystomąją politiką ir e, kad ateityje taip pat būtų skirtas biudžetas šiai sričiai. Dėkui, ponė Dančila. Baigiame spontaniškas diskusijas. Jas, dis, o, o diskusijas užbaigs ponė Reding. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija sveikina pranešime išdėstytus pasiūlymus. Pritarėme daugumai jų. Komisija taip pat džiaugiasi tuo, kad besitęsiantis dialogas tikrai duoda rezultatą ir demokratiniai kontrolės mechanizmai iš tiesų veikia. Tačiau nors e, komisija gerbė visus pasiūlymus, e, ne visi jie mums yra primtini, nors kur įmanoma mes tą darome. Kalbant e, viešasias gerybės, dažnai šie, šios prekės atitinka reikalavimus keliamus vystomo bendradarbiavimo finansavimo priemonėms, todėl jas toliau reikės finansuoti, tačiau atskiros partnerystės turi susitelkti ties europiniais interesais ir susitelkti ties teminėmis grupėmis bei dirbti daugiausia su tiesiai visuomenė bei vietos e, valdžia. Mes kalbame apie tokios teminės grupės kaip investicija į žmonės. Tokiu būdu mes sieksime įgyvendinti visus tūkstantmečio tikslus. Tikrai nepamirštame kaip jie yra susiję su mūsų teminėmis priemonėmis. Nors atskiro fondo šiuo metu sukurti greičiausia nepavyks, vis dėlto komisija tęs diskusiją su valstybėmis narėmis. Daugiausia atsižvelgsime į kotonų susitarimo tikslus ir įsipareigojimus. Deleguotieji aktai, e, kaip kad sakė ponas Barozo, 11 metų kovo 7 dieną, e, e, kad jie turi atspindėti pasikeitusią realybę ir užtikrinti e, pakankamą lankstumą programavimo etape. Tai padės prisitaikyti prie besikeitančios situacijos pasaulyje. Tokiu būdu užtikrinsime deleguotojų aktų veiksmingumą kartu griežtai laikantis 219 straipsnio reikalavimų, galiausia komisija sveikina prane, parlamento pranešimą. Tai nepaprastai naudingas dokumentas, rengiant testinius uh, dokumentus vystome bendradarbiavimo tema ir ruošintis kitai finansiniai perspektyvai. Ačiū ponė Reding, baigėme diskusijas šiuo klausimu, balsavimas vyks rytoj 12 val. Dabar mūsų darbo tvarkėje ponios Volis pranešimas politinės galimybės sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms.